antrą dalį. Gavau FEM komiteto prašymą parengti pranešimą apie moterų teisių su negale teisės. Jeigu per 24 valandas ne viena frakcija arba deputatas nepareikš prieštaravimų, šis prašymas rytoj bus laikomas patvirtintų, o priešingų atveju dėl jo bus balsuojama. Noriu informuoti